imtis veiksmų, kurie būtų naudingi e, pirmiausia jų pačių piliečiams. Na, ES yra pasirengusi jiems pagelbėti šiame procese. Ačiū. Köszönjük. Biztos úr, reméljük. Dėkoju, komisarė. Mes labai tikimės, kad Albanijos e, krizė bus įspręsta. Dabar norėčiau šią mintimį baigti diskusijas. Ir Teskime toliau mūsų darbą pagal darbo atvarkę. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl slapto pasiklausimo skandalo Bulgarijoje. Visų pirma, paprašysiu komisaro Pievalgo pasisakyti. Gerbimas pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Noriu pabrėžti, kad es teisė užtikrina elektroninių komunikacijų e, konfidencialumo teisę ir dėl to yra draudžiama kaip nors įrašinėti, pasiklausyti ar panašiai e, be atitinkamų vartotojų sutikimo. E, na ir tai negali būti teisinta mm, jokioje įprastinėje veikloje. O jeigu yra kažkokia tai veikla leidžiama, kaip pavyzdžiui, tam tikras registravimas ir rašinėjimas, visą tai yra reguliuojama labai iškių sąlygų. E, visą tai turi būti reglamentuota taip pat įstatymais ir šios priemonės turi būti e, būtinos, tinkamos ir proporcingos. E, tai turi atitikti demokratinės visuomenės e, principus. E, ir gali būti panaudojamas tokiais atvejais, kai reikia užtikrinti viešai saugumą arba kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Taip pat reikia laikytis pagrindinių ES teisės principų. Komisijai atrodo, kad Bulgarijos teisės aktai atitinka šios reikalavimus. Įstatymas dėl specialiųjų e, tyrimo priemonių ir dėl elektroninių komunikacijų numato tinkamus mechanizmus, kurie leistų e, teisiškai suteikti leidimą e, registruoti, pasiklausyti ar panašiai, tačiau tai neturi pažeisti pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių. E, problema kyla su teisės aktų praktiniu vykdymu. Ir čia jau be abejo atsakingos yra Bulgarijos valdžios institucijos. Jos turi užtikrinti, kad e, tiek teisinės, tiek procedūrinės garantijos, kurios yra numatytos Bulgarijos teisės aktuose dėl specialiųjų e, tarnybų veiksmų, E, būtų išlaikytos, kad būtų laikomasi. Komisija pabrėžė, kad valstybės narės privalo gerbti žmogaus pagrindinės teisės ir procedūrinės e, garantijas, e, kurios atitiktų teisinės valstybės principus ir taip pat atitiktų Europos teisės principus. Komisija nori pabrėžti, kad Bulgarijos valdžia ėmėsi priemonių ištirti, kaip buvo naudojamas specialiusios tyriamosios priemonės ir patikrinti, ar informacija, kuri pasirodė spaudoje, iš tikrųjų buvo gauta dėl to, kad buvo piknaučiaujamas specialiosiomis e, tyrimo priemonėmis. Komisija kol kas negavo jokių nusiskundimų dėl elektroninių komunikacijų perėmimo Bulgarijoje. Be abejo, mes toliau ketiname stebėti ten įsivyščią padėtį, siekdami, kad e, būtų užtikrintas ES teisės aktų laikymasis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Labai ačiū. Ačiū komisarė. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Visų pirma, žodis suteikiamas. Ponai Busutil, trys minutės. EPA pavardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Libe komitete anksčiau šis klausimas nebuvo svarstomas dabar kalbama apie tam tikrą priemonę. Tai yra teisinis instrumentas, kurį galima naudoti kovojant su nusikalstamumu. Bulgarija labai rimtai kovoja su tokiu iššūkiu kaip E, korupcija bei organizuotas nusikal, nusikalstamumas. Mes jau seniai Bulgarijos prašėme tai daryti. Priemonės, kurios yra numatytos teisės aktuose, gali būti taikomos teisėtų būdu ir mes tikimės, kad jos bus taikomos teisėtų būdu. Pokalbių įrašymo gali paprašyti e, nacionalinė saugumo agentūra, policija, jeigu jos įtaria, kad asmuo įsivėlėsi kažkokią nusikalstamą veiklą. Na ir be abejo, tam turi pritarti teisėjas. Yra numatyti tikslai, kuomet galima tokią priemonę taikyti. Tai yra vienintelis tikslas, tai yra kova su organizuotų nusikalstamumu ir nacionalinio saugumo užtikrinimas. Turi būti užtikrinamas e, konfidencialumas ir įrašyti pokalbiai gali būti naudojami tik numatytais tikslais. Parlamentas stebi šią sistemą. Yra numatyti saugikliai. Pavyzdžiui, piliečių privatumas ir domenų apsauga. Ir nekyla netgi jokių klausimų, kaip aš tai suprantu, kad buvo pažįsti įstatymai šiuo atveju. Jeigu mes užsipultumėme šio instrumento taikymą, tai būtų neteisėt, neteisinga reakcija į valstybės narės pastangas kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Bulgarija nuo to nukentėtų, nes Bulgarijai labai svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra svarbu gyvendinant uh, numatytus mechanizmus ir siekiant įsilieti į Šengeno erdvę. Mm. Man atrodo, kad ši diskusija yra politiškai motivuota. Ačiū. Labai ačiū. Aš jau norėjau jūs nutraukti, bet leidau pasisakyti, dabar suteiksiu žodį ponui Svobodai. Dvi minutės prašom. Ačiū pirmininkė. Aš buvau vienas iš šio parlamento narių, kurie pasisakė už Bulgarijos įstojimą Europos Sąjungą. Aš to tikrai labai džiaugiuosi. Tačiau aš esu nusivylęs kai kuriais veiksmais, kurių ėmėsi dabartinė Bulgarijos vyriausybė. Taip, iš tikrųjų labai svarbu kovoti su korupcija. Mes, kaip sakė komisija, visiškai pritarėme tam, kad tikrai turėtų būti įstatymai Bulgarijoje susiję ir su pokalbių rašymu bei pasiklausimu. Panašu, kad tie įstatymai atitinka europinius standartus. Buvo aiškiai pasakyta, kad turi būti imtasi proporcingų priemonių. Ir kila klausimas, ar tai tikrai yra proporcinga, jeigu nuo 2009 pasiklausomų pokalbių skaičius nuo 6 tūkstančių išaugo iki 16 tūkstančių 2010 metais. Tik vienas procentas tokių pokalbių teisme panaudojami kaltinimo tikslais. Ar tai yra tikrai proporcinga? Kodėlgi ne visi kodėlgi to užsijama vidaus reikalų ministerija. Ir m, mm, tikrai norėčiau, kad komisija įvertintų stebėsinos procesą, kas daroma su kitais duomenimis. tiek parlamente, tiek ir Bulgarijos žiniasklaidoje yra labai daug abejonių, ar vidaus reikalų ministras tikrai gali išsaugoti informaciją, nes panašu, kad informacija nutekėjo. Taip, mes norėtumėm, kad Šengeno erdvė išsiplėstų, kad iš Šengeno erdvė įstotų ir Bulgarija bei Rumunija. Bet antra vertus, mes matydami, kas dabar vyksta, e, negalime stebėtis, kad kai kurie kritiškai vertintų Šengeno erdvės išsiplėtimą. Aš manyčiau, kad komisija turėtų kreiptis į Bulgarijos vyriausybę su raginimu e, nutraukti tokį neteisingą įstatymų įgyvendinimą ir tokią neteisėtą praktiką dėl pokalbių pasiklausimo. Turėtumėm skatinti skaidrumą ir tokios praktikos nutraukimą. Man atrodo, kad tai visiškai atitiktų Europos teisės aktų dvasę. Ačiū. Kaip išalių ir kiek kart. Ačiū. Dabar ponas Stojanov. Jis rodo mėlyną kortelę. Pone Svoboda, norėčiau Jums pateikti klausimą. Kalbėjote apie 2008 ir 2010 metų duomenis. Kur gavote tuos duomenis? Ar manote, kad šie duomenys yra teisingi? Jūs sakėte, kad tik vienas ar du procentai e, įrašų buvo naudoti e, teismuose. Bulgarijoje esantis duomenys visiškai skirtingi yra dėl to, kokia technika, kokia metodologija buvo naudojama. 2010 metams 40 procentų buvo panaudota teisme, o 9 metais 30. E, aš esu gavęs šios skaičius iš šaltinių Bulgarijoje, bet komisija galbūt galėtų pasitikrinti, ar jie yra tikslus, bet kiek aš žinau iš įvairių šaltinių Bulgarijoje, procentas yra labai labai mažas. ir labai mažas procentas tokių pasiklausimų baigėsi kaltin, e, kaltinimų paskelbimu. Man atrodo, kad komisija turėtų pasidomėti šią informaciją. Kodėlgi skandalas kilo Bulgarijoje? Man atrodo, reikia išnagrinėti šį klausimą. Pone Svoboda, ar Priimate mėlynąją kortelę. Prašom, ponė Stojanau. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, trumpą klausimą užduosiu. Jūs kalbate apie tyr, tyrimą, kurį vykdė vidaus reikalų ministerija. Tai tiesa, bet socialistų vyriausybė nusprendė tai daryti. Jie yra jūsų frakcijos nariai. Pone Stojanov, man šis klausimas nėra partijos ar politinis klausimas, man tai yra žmogaus teisų klausimas ir Europos teisės aktų laisimosi klausimas. Antra, svarbiausia, kaip šias priemonės panaudojate. Ta, patį, tą pačią priemonę galima panaudoti labai atvirai ir labai ribotai. Arba tą pačią priemonę galima naudoti labai plačiai, kaip ir sakiau anksčiau Labai įdomu, kas daroma su tais duomenimis, kurie laikomi vidaus reikalų ministerijoje. Tai yra problema, kadangi visą laiką kyla pavojus. Jeigu duomen, yra duomenų tiek daug, jie neperdodami prokurorams, tai bus netinkamai tie įrašai panaudojami. Dėl net asmeninių motyvų mes turime kovoti su tokiu netinkamu panaudojimu. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponia. Diana Wallis, 2,5 minutės jai skiriamos. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarė už jūsų labai atsargų pareiškimą. Tie šiame parlamente, kurie mane pažįsta, žino, kad aš e, labai atsargiai pasisakau tokiuose diskusijose, bet prieš metus maždaug, būdama šio parlamento vicepirmininkė, lankiausi Bulgarijoje ir kalbėjau apie Stoholmo teisingumo programą. Aišku, kad ta programa e, perėjo nuo saugumo prie teisingumo ir mes visi e, turime šiuose mūsų valstybėse narėse užtikrinti šią pusiausvyrą. Iš apsilankimo Bulgarijoje prisimenu, kad Bulgarijos teisėjai labai domėjosi tuo, ką mes darome ir, ir ko siekiame sąjungos lygių. Tačiau praėjusią savaitę nustebau e, savo biure Briuselėje e, sulaukusi lankytojo, kuris sakė, kad žmonės Bulgarijoje savo namuose naktį susilaukė apsilankimo iš slaptųjų tarnybų agentų. Man ta situacija visiškai svetima ir aš negaliu suprasti jos. Ir man labai sunku netgi čia stovėti ir apie tai kalbėti dabar. Be to, man atrodo, kaip kad ir sakė ponas Svoboda, dabartiniai teisės aktai, reglamentuojantis slaptą pasiklausimą, atrodo yra teisingi. Tačiau buvo atliktas oficialus nepriklausomos organizacijos patikrinimas, dabar parlamentinis tyrimas vykdomas. Ar tokiu būdu pažeidžiamos kokios nors teisės? Atrodo, kad tokių pasiklausimo atvejų skaičius tikrai didėja ir atrodo, pabrėžiu, atrodo, kad tai, tai įrodo, kad teisėjai lengviau ir greičiau išduoda leidimą to, naudoti tokią priemonę. Aš taip pat noriu pakalbėti apie susijusi vieną dalyką. Atrodo, kad žmonės mano, jog jie patiria spaudimą atšaukti savo parašus. Turime įgyvendinti per kitus metus Europos piliečių iniciatyvą. Prašau komisijos labai atidžiai sekti šią situaciją. Ačiū. Ačiū. Dabar ponai Paška žodis. Ačiū. Specialiųjų priemonių taikymas ir naudojimas visą laiką yra labai jautrus klausimas. Ir dažnai e, valstybė naudoja tokias priemonės ne tik kovodama su organizuotu nusikalstamumu, bet taip pat ir vykdydama represijas prieš politinę opoziciją. Situacija Bulgarijoje yra labai specifinė. Jeigu renkami duomenys sekimo metu po to pasirodo žiniasklaidoje, kaip kad ir įvyko Bulgarijoje, kažkas yra tikrai ne taip. Ministras pirmininkas pasakė, kad vyriausybės atstovai patys, jų pačių yra pasiklausoma, kuomet jie turėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Labai retai būna situacija, tokia situacija, kai ministras pirmininkas tiek, sakykime, pasitikė savo pavaldiniais, kad pasiklauso jų pokalbių. Man atrodo, reikia išsiaiškinti e, aplinkybės. Atsiprašau, negaliu Jums e, suteikti žodžio, jeigu Jūs turit mėlyną kortelę, kadangi visi nori ką nors pasakyti, mes tokiu būdu niekuomet nebaigsime šio posėdžio. Taigi prašau pasisakyti, kai ateis jūsų eilė. Dabar kitas kalbėtojas yra ponas Stojanov, pusantros minutės jam. Pone ir ponios, Bulgarijoje mes turime posakį apie tai, kas panašu šiandien išplauks iš mūsų diskusijų, tai yra vagis gaudo vagį. Iš tikrųjų, e, slapsos tarnybos dabar yra infiltruotas masės stovų ir dabar jūs matote tokius užnuodytus rezultatus. E, e per protesto žygį, pavyzdžiui, e, protestantai nukentėjo patys nuo policijos. E, e, na ir dabar vilkai ir kukailyje taip pat mėgina tarsi kovoti su policijos visagalybė. E, iš tikrųjų, per e, ankstesnės demonstracijas policija mušė taikius e, demonstrantus. Vienas iš opozicijos atstovų buvo beveik iki mirties sumuštas, o dabar štai jūs skundžiatės dėl mm, e, cenzūros ar panašiai. E, seniau mafija buvo visagalė, teismus buvo lengva nupirkti, e, įvairiausi skandalai kenkia vyriausybės darbui. Dabargi vėl jūs naudojate šitais motyvais, mėgindami užkirsti kelią Bulgarijai stoti šiandien arti. Na, iš tikrųjų, tie dalykai nepraeis taip su, kadangi E, e, rinkėjai nėra akli ir e, jie nublokščius į politinę atliekų grūvą, kad nieko, nieko iš to neišeis, šitą jūsų propagandą iš tikrųjų nepavyks. Na kągi, ačiū dabar po politinių frakcijų pasisakymo individualus pasisakymai. Pirmiausiai Marija Nedelčiava, tais minutės. Ačiū pirmininkė komisarė, kolegos. <clears throat> Bet kokios diskusijos Europos parlamentuose atspindi Europos piliečių interesus. Tačiau šiandieną mes matome, kaip Europos e, tribuna gali tapti įrankiu siekiant korumpuotų politinių tikslų, e, kurie yra riboti tam tikrą nacionalinę erdvę. Europos darbo tvarkės negalima Europos darbo tvarkė negalima primesti nacionalinių problemų. E, ir iš tikrųjų, iš esmės tai kertas su tomis vertybėmis, dėl kurių, kurias gindami bulgarai išrinko savo parlamentarus. Nežinau, ar bulgarai dabar klausydamės tokių diskusijų iš tikrųjų išvelgs, kad laikomas tų pačių vertybių. Man tai kila bejonių. Be abejo, konstitucinių teisų reikia laikytis, tačiau yra ir tam tikrų ribų, kurias peržengus įvairios e, abejotinos grupuotės ir interesai, e, interesų grupuotės e, ima siekti savų tikslų. Jie stengiasi diskredituoti Bulgariją Europos akise, kad galėtų tęsti savo korumpuotą praktiką. Keltas pastabų. Pavyzdžiui, esama kaltinimo, kad padvigubėjo šitų pasiklausimų skaičius. Na, oficialus duomenys yra kitokie, bet aš nenoriu čia dabar veltis į ginčius. Uh, Užduosiu kitą klausimą. Nuo kada tų bylų skaičius tapo aiškus ir viešai prieinamas? Nuo tada, kada vyriausybė, ši vyriausybė e, perėmė valdžią ir iš tikrųjų užtikrina piliečiams laisvą prieigą prie šių domenų. E, Toliau kažkas kalbėjo apie nepriklausomą biurą, nepriklausomą tarnybą, kuri tikrintų specialių, teis, specialių tyrimo priemonių taikymą. Tačiau toks mechanizmas niekada neveikia, kadangi Bulgarija yra parlamentinė respublika ir nei, su visą pagarbą konstitucija įsteigė e, parlamento pakomitete, kuris e, ir turi peržiūrėti, kaip yra taikoma šios specialios priemonės. Šios pakomitėtė yra atstovaujamos visos politinės partijos ir leiskite pastebėti, kad e, valdančioji dauguma negali deleguoti savo savo pirmininkui šiam pakomitečiui. E, toliau Bulgarijos teisė užtikrina e, visokiojopas priemonės teisėtai naudoti tokias specialiasias tyrimo priemonės. E, be abejo, sunku pakeisti esamą patį ir dar sunkiau yra sukurti kažką naujo ir pozityvaus. Tačiau, ko gero, sunkiausias dalykas yra matyti, kaip kai kurie Bulgarijos atstovai Europos demokratiškiausių institucijų siekia visiškai kitų tikslų, negu kad mes esame čia išrinkti. Labai ačiū. Toliau Panas Morais, dvi minutės. Pirmininkė. Na visada truputį nepatogu, kai kuri nors valstybė narė e, susiduria su nemalonė padėtim ir ją analizuojame. Tai, kaip ponia Valas jau sakė, aš turiu pasakyti, kad ir mano vyriausybė, mano šalyje, Junkinė karalystė, e, E, vėlgi, e, vyko tyrimas dėl to, kad e, tam tikras asmenys buvo įvežami ir kankinami, tai man iš tikrųjų kelia didžiulį diskomfortą. Tačiau mes patys dalyvavome aktyviai šiame tyrimė, kadangi tai buvo būtina padaryti, mums reikėjo tokio plataus europinio tyrimo. Kodėlgi dabar mes vėlgi analizuojame Europo, Bulgarijos vyriausybės priemonės. Uh, ne dėl to, kad mums e, rūpėtų tik Bulgarijos problemas, bet mes esame e, vertybių siejama bendryje. Ir iš tikrųjų, kaip komisaras minėjo, e, šios specialios priemonės turi būti taikomas šimtiniais atvejais. Ir aš net nebūdamas teisininku puikiai suprantu, ką reiškia išskirtiniais atvejais. Tai yra, vėlgi, tokios priemonės, kurios, jeigu jas naudojamas neproporcingai, netinkamai ir panašiai, užuot tapę naudingais instrumentais, kovojant su e, organizuotų nusikalstamumų, kas yra be abejo labai aktualu ir Bulgarijoje, ir kitur, tampa e, valstybės ginklu. Ir nesvarbu, kuri politinė partija inicijavo diskusijas, e, vis dėlto jeigu valstybės priemonės, valstybės turimi instrumentai pradėmi naudoti nebe proporcingai plačiau, negu reikėtų vien tik kovoti su nusikalstamu Tai yra labai rimtas klausimas, labai rimta problema ir tai yra bendra europinis interesas. Šiandien gali būti Bulgarija, rytoj kita valstybė. Taigi e, aš e, analizuoju e, patiktus skaičius ir norėčiau paklausti visų esančius rūmose, ar kas nors iš jūsų mano, kad uh, tas priemonės buvo panaudotas neproporcingai arba proporcingai. Jau kam kyla klausimų dėl panas Obodas patiktų duomenų, uh, E, kągi, aš galiu pasakyti, kad aš prieš šiandien pasakydamas peržiūrėjau labai daug šaltinių, kadangi mes turime be abejo atsargiai kalbėti tokiamis temomis ir, ir negirdėjau ne vieno pasakančio, kad e, nebuvo neproporcingai panaudojami šitie instrumentai. Aš labai atsiprašau esu priverstas nutraukti jūsų pasakymą. Toliau. Atsakiau. Kągi, Italijoje taip pat panašios priemonės buvo labai naudingos kovojant su mafija ir taip pat labai e, jos pravertė tada, kai e, buvo pateikti kaltimai e, E, Berlusconi už tam tikrus nusikaltimus, kurie dar iki galo neįrodyti, pažiūrėjau, naudojamas prastučių paslaugom pranašiai. Tačiau aš manau, kad e, Bulgarijos situacija yra šiek tiek kitokia, kadangi ten šios priemonės buvo panaudotos e, kriminalizuoti opoziciją, primesti visai visuomeniai kažkokią tai bauginimo politiką ir e, priskirti oponentus kriminaliniam pasauliu. E, e, tokiu būdu kreipiant Bulgariją link policinės valstybės e, statuso. Tas be abejo gali išprovokuoti socialinį smurtą. Ir aš manau, kad be abejo Europos komisija, Europos parlamentas turi labai ateičiai stebėti, kaip rutuliuojasi situacija Bulgarijoje, tam, kad būtų sušvelninta žala, kurią padarė vyriausybės elgesys. Ačiū. Ačiū. Toliau pans Aštras yra dvi minutės. Sėkite, prezidentė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš labai atidžiai stebėjau šias diskusijas, o taip pat ir ankstesnės diskusijas apie Albaniją. Koks yra skirtumas? Mes kalbėjome apie partijų kovą Albanijoje, dabar kalbama apie e, neteisėtą pasiklausimą. Albanijos atveju partijos turėjo vienokių tikslų. Na, o dabar Bulgarijos atveju panašu, kad nėra nesutarimų tarp didžiųjų partijų. Partijos turėtų bendradarbiauti visuomenės labui. Bet vėlgi, dalis Europos parlamento turi kažkokių tai šankstinių nusistatymų. Pona ir ponios, kodėl jūs taip darote? Uh, kodėl aš iš jūsų negirdžiu jokių faktų. Jūs tik kalbate apie informaciją iš tam tikrų šaltinių arba sakote, kad mes taip girdėjome. Kodėlgi jūs nesikreipiate į kompetitingus Europos parlamento komitetus, kodėl neinate į saugumo komitetą, kodėl neteikėte užklausų komisijai? Ne. Jūs čia suorganizuojate viešuos, viešasias diskusijas Nes jūs norite tokių diskusijų dėl politinių priežasčių ir mes tam nepritarėme, mes to nenorime. Mes neturime diskutuoti Bulgarijos vyriausybė ir Bulgarijos visuomenė už nugaros. Jeigu jūs turite ką pasakyti, tai aš jūs raginu kreiptis į kompetitingus komitetus. Savai mes suprantama, kad turi būti saugomas teisinės valstybės principas, kad e, teisingumo sistema turi veikti patikimai. Jūs kalbate apie atitinkamą parlamentinę kontrolę. Bulgarijos vyriausybė pirmą kartą imasi tokių priemonių. Aš tai esu labai dėkingas už tai, kad komisarė Malmström Sofijoje uh, praėjusią savaitę pasakė, kad tai turėtų būti vidinė diskusija ir džiugiuosi, kad jį patvirtino, kad Bulgarijos vyriausybė ėmėsi visų reikalingų priemonių ir žingsnių. Ačiū. Dėkui. Vienas kolega prašo žodžio pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą. Ponas Svoboda. Vienas iš kolegų viską filmavo, jis sakė, kad atstovauja Bulgarijos delegaciją. Tikrai labai keista, kad kažkas ateina į posėdžių salę, mus filmuoja, kai mes kalbame. Galbūt e, saugumo tarnybos galėtų išsiaiškinti, kodėl tai buvo daroma. Man atrodo, tai yra neprimtina, kad kažkokie neaišku žmonės ateina į šią salę ir mus filmuoja. Igen, meg, megérdeklődöm képviselő. Pirmininkas, aš pasiteirausiu, išteiškinsiu šią situaciją ir imsiuos reikalingų priemonių. Mėlynoji kortelė. Aš jums žodį vėliau suteiksiu, jūs galėsite sureaguoti. Galėsite šiek tiek ilgiau pasisakyti. Dabar suteikiu žodį Poniai Jotovai, vieną minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Šios dienos diskusija yra susijusi ne vien tik su pasiklausimu Bulgarijoje, yra susijusi su pilietinėmis visuomenės teisėmis Europoje. Aš manau, kad Bulgarijos problemą turėtų spręsti Bulgarija. Man atrodo, kad Bulgarijos įstatymai yra visiškai harmonizuoti ir Bulgarijos teisė yra tos įstatymus įgyvendinti. Aš norėčiau pasiteirauti komisijos, ką jūs ketinate daryti, siekdamas užkirsti kelią piknaudžiavimui uh, e, Europos teisę. Taip pat noriu kreiptis į poną Štras, Štraser. Buvo mestas šešėlis įvairiems instrumentams, tokiems kaip Stokholmo programa ir taip toliau. Panašu, kad Bulgarijoje buvo klausomasi e, pokalbių be teisinių priežasčių ir asmenims nebuvo suteikta teisė e, apsiginti e, teisme, buvo neproporcingos priemonės. Aš norėčiau, kad komisija imtųsi priemonių dėl CITS labai svarbios tokios priemonės kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau e, bendradarbiavimo mechanizmas turėtų būti naudojamas teisėtai. Panas Ilčev. Ačiū pirmininkė. Ypatingų tyrimo priemonių panaudojimas Bulgarijoje sukelia skandalą. Ar koks nors Bulgarijos parlamento komitetas nagrinėja šių priemonių taikymą? Aš norėčiau, kad komisija susipažintų su situacija. Yra ir daugiau klausimų. Ką komisija pasakys tiems, kurie nežino, koks yra trapus balansas tarp saugumo ir laisvės? Kaip reikėtų atskirti visuomenės ir asmeninius interesus, atskiro individuo interesus? Ir kaip ketinama užpildyti aiškias teisės aktų spragas? Panašu, kad įrašytus pokalbius naudojo ne vien tik saugumo e, tarnybos, bet ir aukšti policijos pareigūnai. Jie filtravo informaciją, tačiau jie neturi teisės tai daryti. Taigi pokalbių rašymas ne visą laiką yra teisėtas. Bulgarijos teisėtvarkos institucijos nori kontroliuoti beveik kiekvieną gyvą būtybę. Ar pati sistema yra bloga? Jeigu sistema yra bloga, ją galima pataisyti. Uh, Bet turime nepamiršti, nepamiršti, kad mes turime kovoti už žmogaus teisės ir laisvės bei privatumo neliečiamybę. Stokholmo programa nėra kažkoks tai muziejaus eksponatas. Stokholmo programa yra skirta tam, kad ES taptų laisvės saugumo ir teisingumo erdve. Ir aš manau, kad nereikėtų nei vienos valstybės narės įspręsti tokią kampą, kad joje nebūtų nei saugumo, nei laisvės, nei teisingumo. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Kovačev. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Tai, ką pasakė komisaras, rodo, kad Bulgarijos taikytas priemonės atitinka ES teisę. Kiekviena valstybė narė turi užtikrinti asmens pagrindinių teisių paisimą, taip pat teisę ir į procedūrinės teisės. Kodėl šiandien kilo šios diskusijos? Bulgarijoje prasidėjo rinkimų kampanija ir panašu, kad ji pasiekia netgi Europos parlamentą, siekiama politinių dividendų. Vis dėlto yra sunku įtikinti ES institucijas, kad Bulgarijos trijų partijų koalicijos aukštieji pareigūnai turėjo gerų ketinimų. Kai kurie kolegos nelaukia, kol jų klausimus bus atsakyta. Leiskite man šiek tiek pajokauti, galbūt tie kolegos, kurie jau išėjo iš salės, tiesiog norėjo kiek įmanoma labiau pakengti Bulgarijos vyriausybei. Mes, Bulgarijos politikai, esame susipriešinę vien tik vietoj to, kad dirbtumėm iš vien. Mes prisimename ankstesnę Bulgarijos vyriausybę ir aš manau, kad dabar uh, siekiamas tikslas yra ne vien tik diskredituoti valdančią e, partiją, bet ir visą šalį. Man atrodo, tai, kas vyksta šį vakarą, yra didžiulė gėda ir aš dėl to labai apgailę stauju. Per pastarąsias dienas kolegos iš Bulgarijos atstovaujantis opoziciją labai tamsiamis spalvomis nu, nupiešė visą situaciją Bulgarijoje. Uh, mes girdėjome apie badą, skurdą ir man atrodo, kad tai yra aiškus politiniai tikslai diskredituoti Bulgariją. Teisybė slypi kažkur kitur. Buvo pažaboti pagrindiniai korupcijos kanalai, kuriais anksčiau naudojusi Bulgarijos vyriausybė. Mes sudarėme geras sąlygas e, investicijoms. Bulgarija dalyvauja visuose europinėse procesuose kaip patikima partija. Ir aš dar kartą norėčiau atsiprašyti e, visų kolegų, kurie čia yra. Mes tiesiog švaistome savo laiką rinkiminėms diskusijoms. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį suteikiu ponui Ojan Enčiu. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai. Mano e, e, e, situacija su slaptais pasiklausimais Bulgarijoje yra labai rimta. Ir Tai nėra vienintelis atvejis Europos Sąjungoje. Problemų kyla ir kitose valstybėse narėse, skaitant ir Rumuniją. Privačių pokalbių pasiklausimai Rumunijoje taip pat yra įmanomi, e, net nereikalingas joks teismo leidimas tam, nors pagal Europos teisės aktus kišimasis į privato gyvenimą yra uždraustas diskusijos e, tarp žurnalistų, politikų yra neteisėtai įrašinėjamos, taip pat ir teisėjų posėdžiai. Ir todėl nuolat pažeidžiama pagrindinė teisė. Dabar e, Rumunijoje vyksta tyrimas dėl šios situacijos ir Diskusijos tarp politikų, ypač opozicijos politikų, nuolat pasiklausomas ir aš raginu ES nedelsiant įsikišti, užtikrinant teisinę valstybę tose valstybėse narėse. O dabar, sako pirmininkas, žodį suteiksiu ponui Uručevui dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Kolegos, Europos komisija yra pareiškusi, kad Bulgarijos vyriausybė parodė pasirežimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Pirmą kartą buvo pasiekta apčiuopiama pažanga To norėjo Bulgarijos rinkėjai rinkimuose 2009 metais. Visos teisėtos priemonės yra panaudojamos tam, kad būtų aptikti ir išaiškinti nusikal, organizuoti nusikaltimai. Kalbėkime aiškiai, organizuotas nusikalstamumas pasi, nus, nusikaltėliai, organizuoto nusikalstamumo grupuotės pasitelkia daug priemonių visoje Europoje. Ir dabar jie keršyje, jie skleidžia diskredituojančius dokumentus ir įrašus. kurie buvo pakeisti, suklastoti. Jie manipuliuoja žiniasklaidos atstovais, jiems e, atneša dokumentus, įrašus. Iš tikrųjų kilo tikra isterija. Atrodo, kad čia siekiama nustatyti, išsiaiškinti teisybę, tačiau iš tikrųjų čia veikia įvairios nusikalstamos grubuotės. Bulgarijoje nėra jokio slaptų pasiklausimų skandalo. Bulgarijoje dabar bandoma diskredituoti vyriausybę. Ir jo, ir, nes jie yra pasiryžusi kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Nusikalteliai bando pasinaudoti šią situaciją artėjant rinkimams. Pagalvokite apie tai. Ačiū. Ačiū. O dabar ponas Kafin. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau tarti keletą žodžių komisarui Piebalgs išgirstame daug propagandos. Koalicijos partneriai ir nacionalistai paskelbė pranešimą, kuriame sakoma, kad vyriausybė filtruoja informaciją prieš perdodama ją teismui. Ten buvo sakoma, kad vyriausybė nepajėgia apsaugoti privačios konfidencialios informacijos, ji nuteka į žiniasklaidą. Taip pat pranešime buvo sakoma, kad buvo pažeisto žmogaus teisės. Buvo pažeista labai daug pagrindinių teisių ir komisija turi palyginti Bulgarijos įstatymus ir jų įgyvendinimą ir tai, kas galioja, teisės aktai, kurie galioja kitose valstybėse narėse. E, reikia visų pirma išsiaiškinti faktus. Ačiū. Jau labai vėlu, atsiprašau, negalėsiu suteikti žodžio jums e, pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar žodis ponai Neinski pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš esu viena iš paskutinių kalbėtojų sąraše. Ir todėl galiu pabandyti apibendrinti šios dienos diskusijas. Čia kalbėjome ne apie slaptą pasiklausimą, ne už ar prieš konkretų ministrą, diskutuojame apie Europos principus ir vertybės. Ir todėl natūralu, kad ši diskusija vyksta šiame parlamente, kalbame apie laisvę, žmogaus teisės, demokratinius įstatymus. Ir todėl tai negali būti grinai vidaus reikalas. Tai matome nuo pat Berlyno sienos griuvimo. Jei piliečiai praras pasitikėjimą Europos principais ir vertybėmis, prarasime viską, jie viską praras. Antra, šiandienos diskusijos yra diskusijos apie tiesą. Tiesa negali būti kairioji arba dešinioji. Tiesa yra viena būtent, kad turime nustatyti ir aiškiai pasakyti. Ja turime aiškiai išsakyti. Antra, kalbame šiandien ir apie atsakomybę, dabartinės, ne praeitos ar būsimos vyriausybės atsakomybę, kadangi dabartinė vyriausybė yra atsakinga prieš savo piliečius. O tie piliečiai gali arba palaikyti vyriausybę, arba būti opozicijoje. Visa kita visai nesusijęs su demokratija. Ačiū. Ačiū. Atsiprašau, ne visai teisingai ištariu jūsų pavardę. Na, bet dabar jau pername prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Taigi, turime šešis kalbėtojų sąraše. Pane Ivanova bus pirmoji iš šių parlamentarų po minutę kiekvienam. Prašom. Ačiū pirmininkė, kolegos. Po viso to, ką išgirdome, galiu tik tai pasakyti, kad tai dar vienas atvejis, kada mes matome apgailėtinas Bulgarijos opozicijos e, pastangas vidaus politinės diskusijas perkelti ir primesti Europos parlamentui. Uh, valdančiosios partijos e, mėgina dabar diskredituoti e, Bulgariją politinių partnerių akise. Iš tikrųjų, kas teisus, kas neteisus, netaip jau svarbu šiandien diskusijos. Tačiau turime nepamiršti vieną dalyko, e, kad šiandien nuskambėjo daug tokių nepatogių žodžių. Mėly opozicijos kolegos, jeigu negalite būti konstruktyvus E, nesugebate konstruktyviai oponuoti, jeigu nesugebate pateikti konstruktyvių ir e, profesionalių pasiūlymų, tai bent jau nestokite skersai kelio tiem, kas nori konstruktyviai bendradarbiauti su vyriausybė. Ačiū. Panas Vigenin. E, štai dabar jums laikas. Aš neplanavau prašyti žodžio, per spontaniškų pasakymų procedūrą, bet kadangi mane leido pasinaudoti mėlyną kortelę, aš noriu sureaguoti į pono Štrasę pasakymą. Pono Štrasė, negaliu sutikti, kad nėra duomenų dėl to, kiek specialiųjų tyrimo priemonių buvo panaudota. E, kasacinis aukščiausias teismas pateikė pranešimą apie 15 su viršum tūkstančių um, atvejų, kada buvo šios priemonės pataikytos ir tik tai e, uh, 1908 iš jų atvejų pasiekė teismus. Taigi beveik 16 tūkstančių leidimų reištų, kad nuo 5 iki 10 procentų Bulgarijos piliečių 2010 metais vienaip ar kitaip uh, tapo pasiklausimu uh, aukomis. Ar, ponė e, Austrijoje, jūs taikote tokią praktiką, ar jūs sutiktumėte, kad tokia praktika būtų taikoma jūsų šalyje? <clears throat> Mes kalbame apie laisvę, apie demokratiją. Kiekviena valstybė narė. Ir dėl to turime šios dalykus svarstyti taip pat ir čia Europos parlamente. Ačiū. Toliau, ponia Parvanoma, vieną minutę. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti Europos komisijos, ar komisarams žinoma, kad 27 bylos Strasbūro teisme e, buvo laimėtos e, ieškovų, kai ieškinė buvo paduota dėl e, policijos brutalaus elgesio. Taip pat nacionalinio saugumo agentūra iš tikrųjų kišasi į pilietinės iniciatyvas, e, žmonės spaudžiami, kad simtų savo parašus, e, tie, kas prisidėjo prie šių iniciatyvų, e, kviečiami policijos apklausai, taip pat policija areštuoja opozicijos atstovus ir tie, kas yra valdančios partijos priešai ir pristatomi kaip visuomenės priešai. Tai iš tikrųjų mane labai neramina vakar per oficialų mūsų lyderių stikimą su, su dėl partijos atstovais. E, mums buvo daromas spaudimas, kad sintumėm savo klausimą pateikiamą žodžiu. Tai kokiu priemonių ketina komisija imtis tam, kad būtų atstatytos Bulgarijos piliečių e, žmogaus teisės. Čia kalbame ne apie Bulgarijos piliečius ir jų problemas, bet apie žmogaus teisės. Uh, Na, kągi, e, vyksta spontaniškų pasakymų procedūra, kaip žinote, dabar Hans-Peter Martin, jau žodį. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau tiesiog jūs kreiptis. Apgailės tauju dėl to, kad dabar, kai mes diskutuojame ir kai norime, kad diskusijos būtų gyvos, nesinaudojame mėlynosios kortelės galimybę. Man atrodo, kad tai būtų labai pagerinę šią diskusiją. Gerbiamas pirmininkė, jeigu jūs nesiklausote, aš toliau nekalbėsiu, nes tai yra beprasmiška. Dabar suprantu, kodėl kolegos e, diskusijos Europos parlamente vadina karaoke. Tiesiog kalbama, kalbama, bet niekas tai nereaguoja ir neatsižvelgia. Következő hozzászóló Balcitis képviselő úr, egy perc. Pats Balčytis. Dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, aš norėjau e, irgi prisidėti. Jūs atrodo apsimetė, kad nematote keliamų melinų kortelių, kadangi visi minėjo, kad čia kolegų nepakanka. Aš galiu pasakyti, kad buvo pakankamai daug gerbiamų parlamentarų ir kolegų, kurie klausėsi diskusijų. Ir dabar aš tikrai noriu išsakyti E, nusivylimą. Pana Štras, tikrai tai nebuvo e, demokratinis pasisakymas iš tos valstybės, kuri laikoma demokratiška valstybė. Pone Balčyti, toliau žodis Jums. Iš tikrųjų, klausimas gana yra sudėtingas. Pagal pateiktą informaciją matomai, kad problema egzistuoja. Ir aš tikrai noriu sutikti su prieš tai kalbėjusią kolegę kad čia nėra vien tik tai Bulgarijos klausimas, tai yra tam tikrų vertybių, ES vertybių, išpažįstamų vertybių dalykas ir mes visi turime gerbti bet kuriuos čia diskutuojančius ir esančius šitoje salėje. Egzistuoja ES tam tikra chartija, kuri vadinasi pagrindinių teisių. Ja privalo, jos privalo laikytis tiek Bulgarija, tiek Lietuva, kurią aš šiandieną irgi atstovauju, tiek kitos europos sąjungos valstybes ten labai aiškiai yra apibrėžta ką mes galime ko mes negalime ką gali vyriausybė nevyriausybė bet pagrindinė idėja tai yra gerbti žmogaus teises ir todėl aš manau kad komisijos atstovas gerbiamas komisaras iš tikrųjų turėtų labai atidžiai pasižiūrėti į šitą atvejį nes tas susipriešinimas kuris šiandien jaučiasi šitoje salėje yra vis dėlto perdėtas. ačiū labai. Visis. E, Pane Jusmanova. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos, e, komisarė, kolegos. Turbūt visiškai normalu, kad vyksta diskusijos, kai kalbame apie Europos vertybių pažydinėjimus, tokių vertybių kaip žmogaus teisės labai svarbu aptarti šios klausimus, kada jie kada jiems iškyla mm, tam tikras pavojus, kada situacija pasidaro trapi. Galbūt paradoksas, bet daug pasisakymų iš esmės e, nuskambėjo tas pats motyvas. Žmonės yra sunerime. Ir socialistai, ir liberalai e, pareikalavo šių diskusijų, nes mums kelia nerima, kai Bulgarijoje E, laikomasi teisinės valstybės principų. Mes norime garantuoti savo uh, e, rinkėjams, kad esam pasirengę ginti jų išpažįstamas vertybės ir stebime padėtį. kai aš klausiausi pasakymo daugelio parlamentarų, kurie kalbėjo šiose diskusijose, tikiuosi, kad jų sakytas e, susirūpinimas e, iš tikrųjų prisidės prie problemų sprendimo. Kągi, dar vienas e, Melinos kortelės atvejs, prašom žodis trumpai jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu liberalas demokratas tiek Italijoje, tiek Europos institucijose. Ir e, tikrai kartais mano šalyje mes su savo partijos bendražygis e, kaltindavom e, komunistus vien to, kad jie e, oponuoja dabartinė vyriausybė. Tačiau iš to, ką perskaičiau, e, man dabar atrodo, kad Bulgarijos socialdemokratai ir liberalai yra pavadinti dabar nusikaltėliais vien todėl, kad jie yra opozicijoje. Tokios įvykiai, jeigu mes tikrai nenorėtumėm, na, kartais iš tikrųjų yra sunku teisingai viską vertinti, bet uh, tokio tipo elgesys gali tapti labai pavojingas. Turiu pasakyti, kad e, štai vakar mūsų užsienio reikalų ministras e, kalbėjo apie procesus vykstančius Egipte, Tunise ir panašiai, tačiau paskui nuvyko į Siriją, į Damaską ir pasakė, kad Sirija yra demokratinė valstybė, kuri visiškai atitinka demokratinius e, reikalavimus. E, kurių kalauja piliečiai. Na, jeigu e, tokie dalykai nuskamba iš eterio, tai nežinau, iš tikrųjų aš manau, kad e, kas jau kas, o komisija turėtų labai čia stebėti esamą padėtį. Dėkoju. Toliau stiksiu žodį komisarui Piebalks. E, pirmininkė, gerbim parlamentarai. Na, diskusija buvo iš tikrųjų gana karšta, tačiau leiskite vėlgi e, paliesti tris dalykus, kurie mano akimis yra kirtiniai. Pirmiausiai, stojimo procesas į ES. Mano šalyje taip pat jis nebuvo labai paprastas ir lengvas, tačiau kai mano šalis buvo primta Europos Sąjunga. Mes esame stikinę, kad e, tokia valstybė narė yra pajėgi garantuoti kertinių žmogus teisų laikymasi ir taip pat gyventi Europos teisės aktus. Kai dėl konkretaus sektoriaus, be abejo, mes turime tam tikrus teisės aktus. <clears throat> Čia atveju kalbame apie direktyvą dėl asmenių domenų apdorojimo, privatumo apsaugos e, elektroninio komunikacijų srityje. Taigi, komisija ilgai ir, sakyčiau, labai pagarbiai e, stebėjo, kaip valstybėse narėse yra gyvendinami Europos teisės aktai. Aš jums jau uh, pristačiau, kaip mes matome patį ir aš manau, kad jūs turėtumėte tikėti komisiją bent jau, kad jeigu bus pažeidinėjami Europos teisės aktai, be abejo, komisija imsis veiksmo, jeigu ne, komisija nieko nedarys. Taigi komisija iš tikrųjų stebi padėti, jeigu bus reikalą komisija imsis priemonių. Tačiau aš manau, kad neturėtumėm e, ieškoti kažko daugiau, negu tai numatyta Europos teisės aktus ir komisija tai tikrai ketina laikytis Europinės teisės. Ačiū. Komisarė. Patikėkite, jeigu leiste man šitą pridurti, aš taip pat atstovauju ekskomunistinį valstybį.